you keep talking, you have to keep coming with it. it uh, Family. The, the base camp. <laughs> Ladies and gentlemen. Ponios ir ponai, brangus kolegos, gal pradėsime dėl logistikos problemų. Pradedame šiek tiek vėliau negu planuota. Todėl aš pabandysiu sutrumpinti savo įžanginį žodį, kad tiesiog pasivytumėm programą. Šią darbo grupę organizavo parlamentas, komiteto, prašym, komiteto kuriam aš pirmininkauju prašymas Na, iš tikrųjų, tai galbūt nėra paprasta darbo grupė, tai yra apalaus stalo diskusija. Iš mano kairės sėdi komisijos narys atsakingas už prekybą. Ukrainos vicepremjeras. Tai iš tikrųjų labai aukšto rango susitikimas. Mūsų dvišalio santykiai per pastaruosius metus taip yra labai svarbus mūsų komitetui, tarptautinės prekybos komitetui. Nuo pat to laiko, kai buvo pradėta 2009 metais mūsų rytų partnerystė, mes jau stebėjome matome, kad asociacijos sutartis su Ukraina jau numato na, didelės galimybės plėsti šitos mūsų santykius. Todėl mes atidžiai sekame dėrybas ir šitą gilę ir samę laisvos prekybos sutartį ir siejame tai su šios dienos įvykiais. Mūsų komitetas jau E, na ir turi savo nuomonę e, ponas Zarlevski, e, kuris taip pat yra tarptautinės prekybos komiteto vicepirmininkė. Na, man atrodo, kad mūsų šitos laisvos prekybos sutarties išvados bus labai svarbus e, rezultatas, kuris leis mums toliau plėsti mūsų santykius. Ir a, iš tikrųjų skatins mus tęsti Ukraino institucinės reformas. Lygiai taip pat ir verslo klimatą gerinti. Tai iš tikrųjų sudėtinga užduotis pristatyti e, laisvos ir giliaus prekybos e, sutartį. Na, kas pas mus šiandien kalbės? Tai pirmiausia, o du o žmonės, kurie labai svarbus. Na, pas Taip, mes e, tarp mūsų yra taip pat, kaip sakiau, komisijos narys atsakingas už priekybą, taip pat Ukrainos vicepremjeras e, atsakingas už ekonominę plėtrą ir priekybą. Kaip jūs žinote, mūsų santykiai su uh, Ukraina yra Lenkijos pirmininkavimo uh, vienas iš prioritetų. Uh, tai ponas Martin Korolec taip pat pasisakys uh, Labai ačiū už tai, kad radote laiko ir galimybę dalyvauti. Ir mūsų paskutinis e, kalbėtojas yra labai gerai žinomas akademikas, Ukrainos e, ekspertas, tai yra ponas Marekas Dubrovskiai. E, jisai, na, tiesiog, manau, labai pagyvins mūsų diskusijas šiandien. Galbūt e, mūsų susitikimas bus iš dviejų dalių. Pirmiausia, mes pasiklausysime mūsų kalbėtojų, po to seks diskusijos. O antroje dalyje mes išgirsime mūsų eksperto, eksperto pono Dubrovskio pranešimą. Ir a, galiausiai, jeigu ponas Piteris Balaš, a, kuris yra Europos E, komisijos prekybos e, komiteto e, narys ir taip pat Ukrainos atsakingas asmuo dalyvaus. Kokiomis kalbomis bus kalbama, tai yra įprastas kalbas, plus ukrainiečių kalba. Noriu taip pat pranešti, kad mūsų susitikimas bus transliuojamas kaip paprastai. Bus per internetą. Na, tai. Taigi, dar kartą labai noriu visiems padėkoti už dalyvavimą. Ačiū, ponas Mareira ir ponė Gliujevai, ministrė. Ir parlamento nariai, ponios ir ponai. Prieš 20 metų e, Ukraina e, tapo laisva nepriklausoma. Tai buvo istorinis momentas Ukrainai ir ne tik Ukrainai, taip pat ir Europai, visai Europai. Šiandien 2011 metais mes taip pat stebime naują Ukrainos ekonomikos vystimas momentą. Tai yra e, priekybos sutartis su Europa Tuo labiau mes kalbame apie laisvos prekybos e, asociacijos sutartį. Tai yra tiesiog pagrindas visų ekonominių reformų ir įrankis įgyvendinti tas reformas. Tai tiesiog pakels mūsų prekybai naują lygmenį, iškels mums naujus tikslus. Taip pat mes pamatysime ukrainiečiams atsiverinčias naujas ekonominės galimybės mūsų ekonomikos e, tiesiog bus integruotas, sukurs naujas galimybės Ukrainai ir Ukrainos operatoriai visose ekonomikos sektoriuose galės geriau pasireikšti. Trumpai tariant, šita e, sutartis taip pat atveria duris naujai Ukrainos prekybai ir apskritai geroviai mūsų padės mūsų rytiniams kaimynams plėtotis visos prekybos na, tos atskiros rytis buvo tiesiog pasirinkimo reikalas priklausomai e, taip, kaip mūsų partneriai augo, kaip ekonomika augo pasaulyje. Paskui pasirodė, kad a, iš tikrųjų a, laisva prekyba labai padeda kapitaliniam dėjimam, ypač iš, atėjantiems e, iš Europos Sąjungos. Man atrodo, kad sekanti banga, tas sutartis bus tiesiog antra banga, kuri paduos, e, padės Ukrainos plėtrai. Na, noriu taip pat pakalbėti, taip pat ir mūsų įsipareigojimus artimam politiniam ir ekonominiam bendradarbiavimui sutartyje, tiesiog kalbam apie laisvą priekybą, tai kaip jinai e, suprantama Europos kaiminystės plotmėje. Vakar vakare panas viceministras Kliujevas ir aš susitarėme dėl atskirų na, priekybos sutarties dalykų, galutinių dalykų. Na, aptarėme kai kuriuos techninius dalykus, bet yra pagrindinė. Dėl pagrindinių dalykų yra sutarta ir dabar, žinoma, priklauso nuo Ukrainos vadovybės kad būtų sukurtos reikalingos politinės sąlygos, kad visas tai būtų įgyvendinta. Ir manau, kad tai įvyks labai greitai. Šita a, priekybos sutartis iš tikrųjų leis mum gal, galutinai pabaigti, e, sudaryti tą asociacijos sutartį iki metų pabaigos, nes bus priekybos sutartį. Žinoma, jeigu politinės sąlygos atitinkamos politinės sąlygos bus sukurtos, kurios leistų tai sutačiai įsigalioti. Taigi dėl dėrybų. Dėrybos mato, kad bus atvertas rinkos prekiam ir paslaugom, bet man atrodo, kad bus nueita dar toliau. Mums reikia a, kalbėti apie tai, a, apie taip pat ir sienų reikalus tam, kad galima būtų eksportuoti į Europos Sąjungą mėsos produktus, reikia mokėti ne tik muito mokesčius, bet taip pat jų siunčiamis prekes turi atitikti Europos, Europai keliamus standartus. Taip, čia mes kalbame apie sanitarinius standartus, jautenai ir pieno produktams. Taigi bus kalbama apie šitas dalykus. Uh, Europos įstatymai ir standartai, na, žinoma, turės atitikti tai, kas keliama Europos Sąjungoje. Tai nepaprastai svarbu derinant teisės aktus. Tai reiškia, kad Europos gamintojai turės taip pat, na, žodžiu, gaminti laikantis Europos visų teisės aktų taisyklių. Na, dar ką tai reiškia, kad barjerai, na, žodžio kainos. Turėtų būti panaikinti visi barjerai. Na, kada kalbama apie tokius dalykus kaip e, viešus pirkimus, konkurencija, tai reiškia, kad įstatymai, standartai ir galiausiai, na, tiesiog visa ta praktika, kada kalbama apie viešusius pirkimus, turi, uh, Ukrainoje turi būti tokie pat panašus kaip ir ES darantis e, dėl tokios sutarties, mes čia kalbame iš tikrųjų apie rinkos, nematytą rinkos integravimą. Na, Europos Sąjungoje buvo kalbama kol kas ne apie apimtis, bet apie tokią ekonominę integraciją. Ir todėl e, mes kalbame apie tą gilę ir tokią plačią e, sutartį. Na, tik naudojame tiesiog tokiu priekybo žargonu. Ką tai reiškia verslo klimatui Ukrainoje? Mes norime sukurti e, šiuolaikinį, modernų, tokį skaidrų klimatą abiejose rinkose. Na, pirmiausia, žinoma, reikia keisti taisyklės, tobulinti taisyklės. Tai padės Ukrainai imtis ekonominių reformų. Na, o ir tai sudarys pagrindą Ukrainai tiesiog keisti visą reikalingą ekonomikos klimatą. Tai užtikrins skaidrų scenarijų, kad būtų aišku, kokios reformos bus vykdomas, kada vykdomas, norint pasiekti visų tų teisės aktų, suderinamumą su ES reikalavimai. Na, tai, man atrodo, kad tai turėtų būti pagrindiniai žodžiai, pagrindiniai dalykai, kuris, kurie bus remiamas investuojant į šias rytis. Mes visi žinome, kad kapitalo rinkos turi didelę paklausą šiais sunkiais ekonominiais laikais na, tai tiesiog duos tokį stipresnį pagrindą, nes tik tai tvirtinant pasitikėjimą Europos reformomis galime sulaukti daugiau Europos ir pasaulio investuotojų. Ponios ir ponai. Ponios ir ponai, Europos parlamente niekam turbūt nereikia priminti, kad priekybės santykiai yra kuriami bendrame santykių su ES kontekste. Galiu pasakyti, kad pastarojo metų įvykiai Kijeve privertė suabejoti e, visų dėrybų eiga, bet kaip e, sakė ponė Ashton praeitą savaitę, negalima atsitraukti, mes turime ir toliau dėrėtis. Europa turi sudaryti priekybos sutartis e, kaip vieną iš asociacijos sutarčių su Ukraina. Dėl to ir toliau turi būti kalbamasi E, tik tada, kai mes e, suprojektuosime sandorį ir šiandien jau tai yra padaryta, galėsime aiškiai suprasti ir Ukraina geriau supras, ką ji gali prarasti. Kaip jau pradžioje sakiau, vakar pasiektas susitarimas turėtų leisti mums techniškai sudaryti asociacijos sutartį, įskaitant ir e, giliai ir išsame laisvos priekybos zoną iki šių metų pabaigos po to mes žiūrėsime, kaip reikalai klostysis. Ponios ir ponai, ministras Kliujevas ir aš pats puikiai žinome, kad e, nesiderame dėl šios dvišalės priekybos sutarties vakume. E, pasaulio ekonomika išgyvena sudėtingą laikotarpį. Pasaulio ekonomika yra nestabili. Darybos dėl daugia šalės e, priekybos sutarčių užstrigo. Protekcionistinių priemonių vis daugiau taikoma visame pasaulyje, tačiau Europa reaguoja labai aktyviai. Mes stengiamės kovoti su protekcionizmu. Tik prieš keletą dienų Europos komisija paskelbė paskutinę stebėsenos ataskaitą dėl prekybos apribojimų paaiškėjo, kad pastaraisiais metais 130 naujų prekybos ribojimo priemonių buvo įvesta e, iš ES prekybos partnerių pusės. 30 procentų išaugo tas skaičius. Daugelio valstybių ekonominis e, e, atsigavimas neleido e, E, pakeisti tos politikos. Tik 17 procentų e, priemonių, kurios buvo pradėtos taikyti nuo krizės pradžios, buvo panaikintos. Matome, kad vis daugiau valstybių e, vykdo pramonės politiką pagrįstą importo su pakeitimu. Ir labai dažnai orientuojamas į viešuosius pirkimus. Kai kurios vyriausybės netenkina savo pažadų. ES ir toliau primins savo partneriams apie jų įsipareigojimus. Ponios ir ponai, e, ministras, viceministras pirmininkas Kliuevas ir aš stengiamės ir toliau e, paremti tarptautinės pastangas pažaboti protekcionizmą. Iš tiesų labai svarbu ekonominių iššūkių akivaizdoje ES užtektų drąsos neatsitraukti ir išlaikyti savo ankstesnės pastangas. Mes žinome, kokia rizika yra susijusi su uždaromis rinkomis. Mes e, žvelgiame į priekį atviriau ir stengiamės atverti laisvos priekybos galimybės. Priekyba turi tęsis nepaisant ekonomikos sunkumų. Ar būtent dėl ekonomikos sunkumų ES reikia labiau negu bet kada pasaulinės priekybos priekybos dėrybos su Ukraina yra puikus e, abiem pusėm naudingo rezultato pavyzdys. E, laisva ir išsami laisvos priekybos zona, kurią numatome sukurti pagal asociacijos sutartis, būtų abiem pusėm naudinga ir Ukrainai, ir ES. E, ji atvertų abi rinkas, modernizuotų, diversifikuotų Ukrainos ekonomiką, o svarbiausia, e, tai būtų E, kertinis akmuo skleidžiantis Europos vertybės ir standartus toje valstybėje. Aš tikiuosi, kad artimiausiomis savaitėmis politinė aplinka bus sukurta taip, kad e, ji leis tiems susitarimams tapti realybę. Ačiū. Ačiū gerbiamas komisijos nary. Iš tiesų, geriau ir nepasakysi. Pranešimai kad yra pasiekta šiokių tokių rezultatų laisvos priekybos ir asociacijos sutarimų srityje yra tikrai gera naujiena. Europos parlamentas mato, kad jo vaidmuo priekybos srityje vis didėja. Ir aš noriu padėkoti komisijos nariui už tai, kad jis pasirinko e, paskelbti šią informaciją čia. O dabar suteiksiu žodį ponui Andrei Kliujev, kuris yra Ukrainos vicepremjeras ir ekonomikos raidos ir priekybos ministras. Mes e, su dideliu dėmesiu išklausysime jūsų e, nuomonės apie dėrybų pabaigą. E, Глубоко уважаемый господин Морейра. Gerbiamas ponė Moreira, gerbiamas e, komisarė De Gucht, Ponios ir ponai, esu labai dėkingas šios apvaldaus stalo diskusijos organizatoriams už suteiktą galimybę pakalbėti tokiu per tokį svarbų renginį, tokia svarbia tema. Kalbame apie ES ir Ukrainos rinkų integravimą, pasirašant susitarimą dėl išsamios ir gilios laisvos prekybos zonos. Dėrybos 2008 metais prasidėjo, kalbėjome apie laisvosios e, prekybos zonos sukūrimą su ES. Ir aš galėčiau patvirtinti, kad vakar vakare po ilgų dėrybų mums pavyko suderinti visus svarbiausius klausimus susijusius su asociacija. E, dėl susijusią su DCFTA tarp e, Ukrainos ir ES. Susitarimai su komisijos nariu Degucht e, suteikia galimybę pasiekti dėrybų pabaigą šių metų gale. Manau, kad tai yra simbolinis įvykis, nes žinia, kad abi sutarties šalis dabar išgyvens sudėtingą laikotarpį, permainų ir reformų laikotarpį. Mes prašėme, kad ekspertai suderintų e, susitarimo teksto techninės detalės kuo greičiau ir aš norėčiau pasinaudoti šią progą ir padėkoti kolegai komisijos nariui Degucht už konstruktyvų ir pragmatišką požiūrį per visas dėrybas. Ačiū. Dėrybų procesas dėl DCFTA tęsiasi beveik trejus su pusę metų. Per jį paaiškėjo, kad ir ES, ir Ukraina turi didžiulį galimybių potencialą, galimybių, kurios dar nėra išnaudotos, turiu galvoje kapitalo ir paslaugų priekybą. Šis e, susitarimas leis Ukrainai geriau įeiti į ES vidaus rinką. Tai gerai parengia e, dirbą visapusiškam ekonominiam integravimuisi. Be to, taip bus skatinamas ir Ukrainos, ir ES e, ūkio augimas, ir piliečių gerovė. Nenoriu pasakyti, kad darybų procesas buvo lengvas, priešingai, bet e, abiejų pusių dėka buvo pasiektas konsensusas dėl labai jautrių klausimų, tokių kaip tarifų liberalizavimas, e, prekių ir paslaugų priekyba, energetinio bendradarbiavimo priekybiniai aspektai, e, geografinių nominacijų abipusė apsauga, e, priekybos ir paslaugos, e, priekybos paslaugų srityje konkurencingumo išlaikymas ir panašiai. Mes taip pat kalbėjome apie techninių kliūčių priekybai pašalinimą. Žinoma, visų problemų išspręsti yra neįmanoma. Tačiau e, vyksta keli procesai paraleliai. Mes suprantame, kad bus nustatytas tam tikras pereinamasis laikotarpis prekių ir paslaugų priekybai, per kurį mes labai e, daug dirbsime, stengdamiesi suderinti pirmiausia Ukrainos teisės aktus su ES teisynu. Mes suprantame, kad bet kokių dėrybų rezultatas visuomet išplaukia iš kompromiso. Diplomatijos istorijoje vargu ar e, rastumėt pavyzdžių, rodančių, kad dėrybų rezultatai būtų absoliučiai tokie patys kaip pirminės dėrybininkų pozicijos. E, Europos Sąjungoje e, derantis su Ukraina šį kartą buvo pasiektas tikrai labai geras kompromisas ir rezultatas. Todėl noriu labai padėkoti komisijos narių Dekucht už asmeninį indėlį prie tokio gero rezultato. Bendrai mes e, tikimės, kad uh, E, DCFTA e, rezultatai bus naudingi ir Ukrainai, ir Europos Sąjungai, nes e, šis susitarimas atspindi ne tik Ukrainos, bet ir Europos Sąjungos ekonominės raidos interesus. Ukraina turi 500 turi dabar galimybę patekti į ES rinką, kurioje yra 500 milijonai vartotojų. Bet jūs supraskite, kad Ukrainos rinka yra taip pat labai stipri, mes turime didelį e, žmogišką į kapitalą ir pramoninius išteklius. Jau dabar uh, Ukraina maždaug 30 procentų priekybos vykdo su ES. Susitarimų sudarimas leis išspręsti daugelį problemų, su kuriomis susiduria ukrainiečiai ES rinkose ir atvirkščiai. Kaip e, pasakė Europos komisija, dėrybose su Ukraina ES pasiūlė aukščiausio masto priekybos liberalizavimą toks mastas nebuvo pasiūlytas nei vienai kitai valstybei už ES ribų iki šiol. Ir e, suprantame, kad muitų sistemos e, supaprastinimas leis ne tik Ukrainai padidinti savo eksportą, bet ir padidinti importą, ypač kai kalba apie naujoviškas technologijas. Tai yra svarbus e, indėlis į mūsų pramonės raidą. Tai prisidės prie bendro ūkio augimo. Šiandien mums iškyla daug e, rimtų uždavinių, kurių sėkmingas įgyvendinimas leis Ukrainai e, gerai funkcionuoti e, dabartinėmis aplinkybėmis, kai turime tokius susiturimus su ES. Kaip jau sakiau, mes suderinsime e, reikalingus teisės aktus ir vykdysime visą eilę reikalingų sisteminių reformų. Norėčiau pabrėžti, kad dabar Ukraina ir ukrainiečiai vykdo visą apimančias reformas visose ekonomikos rytise. Ir turiu galvoje pirmiausia tas rytis, kurios įeina į DCFTA. Asociacijos sutartis. E, e, dabar numato, kad kai tik bus suderinti Ukrainos teisės aktai, bus e, galima pradėti įgyvendinti konkrečias e, susitarimo e, dalis. Norėčiau išskirti žingsnius, kurių dabar Ukraina imasi, kad parengtų nacionalinę ekonomiką laisvai priekybai su ES. Šių metų vasarą mes priėmėme visą eilę priemonių, kurios leis pasinaudoti DCFTA privalumais Tai leis išspręsti visą eilę problemų ir pagerinti, pavyzdžiui, pašarų, kurie bus importuojami į Ukrainą kokybę, nes jie turės būti suderinti su ES standartais. E, prekės teikiamos vartotojams bus aukštesnės kokybės, vartotojai bus geriau informuojami, padidės užsienio investicijų Ukrainos ekonomika mastas, e, bus suderintos muitinių procedūros su ES teisynu ir e, mūsų verslininkai galės patekti į išorės rinkas lengviau. Kai kalbame apie laisvą priekybos zoną, e, turime nepamiršti ir politinių faktorių. Nepaisant tam tikrų problemų, Ukraina jau dabar e, išsivystė ir pademonstravo, kad yra pasirengusi stoti į Europos e, bendryjų šeimą ir tenkina tam tikrus ne tik ekonominius, bet ir socialinius bei politinius standartus. E, Ukraina e, tradiciškai turi daug savų vertybių. E, sudarydami asociacijos sutartį ir įsteigdami DCFTA mes e, žengėme pirmą ir svarbiausią žingsnį priartinantį mus prie ES. Mes būsime labai dėkingi už jūsų pagalbą. Ačiū. Uh, Dėkoju. O dabar išklausykime ES pirmininkaujančios Lenkijos atstovo. Lenkija labai skatino rytų partnerystės programą ir sveikinu, kad ši programa veikia sėkmingai. Taigi dabar suteiksiu žodį ponui Korolės iš ekonomikos ministerijos Lenkijoje. Dėkoju, pirmininkė. Manau, kad sėkmė priklauso nuo dėrybininkų, tai yra komisijos nario Degucht ir vicepremjero Kliuevo. Dėkoju, kad pakvietėte mane šiandien į šį susitikimą. Ir manau, kad ir komisijos narys, ir vicepremjeras suteikė gerų žinių, kad dėrybos eina į pabaigą. Taigi manau, kad dabar mes naujame kontekste, naujoje šviesoje galima pasižiūrėti į šį laisvos priekybos susitarimą. Žinoma, reikia atsižvelgti į politinės sąlygas, kurios turėtų leisti pasirašyti sutartį. Laisvos priekybos susitarimas tarp ES ir Ukrainos ir turėtų būti pasirašyta šių metų gruodį ir tai bus labai svarbus žingsnis rytų partnerystės tikslų įgyvendinime. Pirmininkaujanti Lenkija nori turėti stabilę kaimininę valstybę priekybos rytyje ir, kaip jau minėjo komisijos narys Deguch, vienas iš pagrindinių būdų sustiprinti priekybos santykius yra pasirašyti laisvos priekybos susitarimą. Čia kalbu ne tik apie muitų panaikinimą, bet taip pat ir apie susitarimus kitose srityse. Tai yra supaprastinti muitinių tvarką, taip pat supaprastinti viešuosius pirkimus ir panašiai. Ukraina yra tikrai toli pažengusi integruojant savo struktūras pagal ES standartus. Taip pat Ukraina ėmėsi rimtų žingsnių, kad išpatobulinti savo ekonomikos pajėgumus. 2008 metais Ukraina įstojo į pasaulio prekybos organizaciją. Ir matome, kad Ukraina stengiasi atitikti ES normas ir standartus. Taigi, galiu pateikti net keletą pavyzdžių kaip Ukraina stengiasi atitikti tuos ES reikalavimus. Pavyzdžiui, buvo imtasi žingsnių, atsinkamų žingsnių mokesčių srityje bei taikant EBPO reikalavimus tarptautinėms įmonėms. Taip pat Ukrainos valdžios institucijos domisi galimybę priimti EBPO konvenciją. Konvencija dėl piknaudžiavimo padėtimi, tai vadinasi antikorupcijos konvencija. Taigi Ukraina įsijungia į EBPO veiklą ir tikiuosi, kad toliau bus bendradarbiaujama ir šioje srityje. Tikiu, kad ir ES, ir Ukraina sėkmingai baigs dėrybas dėl DCFTA. Tikiuosi, kad priimsime šį laisvos priekybos susitarimą, nes tai reikštų rimtų barjerų panaikinimą tiek priekybai, tiek investicijoms. Daug tai atneštų naudos Ukrainos verslo įmonėms ir suteiktų daug geresnės sąlygas verslo apskritai. Taip pat laimėtų ir vartotojai, nes jie, tu, jiems būtų pateik, kiti saugesni produktai taip pat labiau apsaugota intelektinė nusavybė. Pasirašius laisvos priekybos sutartį, ES turės prieigą prie rinkos, kurią sudaro beveik 50 milijonų vartotojų. Mes taip pat galėtumėme investuoti į šalį, kurioje BVP numatomas, numatomas BVP augimas yra 5 procentai. Taip pat galėtumėme skatinti ES kompanijas investuoti į Ukrainą. Taigi būtų liberalizuojamas prieimas prie S rinkos, taip pat būtų daug skaidresnės vers, taisyklės verslui, suaktyvintume užsienio investicijas į infrastruktūrą. Taigi iš ties tai būtų labai rimtas žingsnis, kalbant apie įmonių prisitaikymą ir tą ženklų pokytį. Kaip bus pasirašytas DCFTA susitarimas, verslo klimatas iš ties pagerės. Taip pat tokiu būdu bus apsaugotos es investicijos į Ukrainą. Ir kaip Lenkijos atstovas galiu pasakyti, kad įsijungti į vieningos rinkos zoną yra vienas iš geriausių stimulų šalies ekonomikai. Taigi tikrai galiu pasakyti, kad Ukrainos ekonominė integracija yra tiek Ukrainos, tiek ES interesas. Dėkoju. And, uh, das... Ačiū. Guest uh, speakers. We have... Uh, dabar išgirdome tris pranešimus mūsų svečių ir kadangi panas Gau turi mus palikti po poros minučių, mes apie tai žinojome jau iš pat pradžių. Manau, kad dabar galbūt išklausysime klausimų mūsų svečiam. Galbūt pradėkime nuo klausimų komisijos nariui. Labai trumpų klausimų. Tada ponas Zalevski, mūsų nulatinės pranešėjas. Taigi, pirmiausia žodis jam, atsiprašau. Labai ačiū pirmininkė. Norėčiau pirmiausia pasveikinti poną Degus ir poną Kliujevą ir pirmiausia padėkoti pirmininkui už tai, kad suorganizavo tokį susitikimą ir jo asmeninį indėlį organizuojant mūsų e, susitikimą. Man labiausiai rūpi prekybos santykiai. Na, taigi, na, tiesiog pradedant, a, man atrodo, tą laikotarpį, kada sutartis tarp Ukrainos ir ES pradės veikti, bet man taip pat rūpi ir uh, Ukrainos ir Rusijos e, sutartis, man atrodo, kad šitas sutartis pradės veikti antradienį, jeigu negry, ne, neklystų. Negi dėl tų dviejų sutarčių, kurie greitai įsigalios, kaip, kokį poveikį jie turės mūsų abipusėms priekybos santykiams ir lygiai taip pat kokį poveikį tai gali turėti ES ekonomikai. Taip, teisėja Kutaš norėtų taip pat užduoti klausimą, prašom. Taip. Iš tikrųjų, darbo tvarkė gana sudėkinga. Aš turiu galvoje sus, galutinio susitarimo dėl laisvos prekybos sutarties pasiekime. Norėčiau paklausti, o, koks yra santykis tarp laisvos prekybos sutarties ir asociacijos sutarties? O, man atrodo, mes suprantame, kad reikia daryti pažangą, stengiantis pasiekti bendrą supratimą Ir a, suprantant, kad tai yra ir komercinė, ir prekybos a, sutartis, a, gal galėtumėte šiek tiek a, na, pakalbėti apie tai, kokioje padėtyje dabar mes esame. Taip pat porą aspektų, bet žinau, kad laiko turime nedaug. Galbūt galėtumėte duoti pavyzdį nedidelį, kaip a, pasakyti sutarimo dėl žemės ūkio srities. Taip, aš galiu šiek tiek truputį e, pabūti uh, ir atsakysiu po to, kai panas Gucht uh, atsakys. Todėl labai prašau uh, trumpus klausimus, todėl kad ponas Gucht turi greitai palikti mus. Taigi dešimt minučių, nedaugiau. Dabar ponas Patna Koval, Pavel Koval. Jis yra parlamento delegacijos, Ukraino delegacijos. Uh, narys, pirmininkas. Labai ačiū, pirmininkė. Aš taip pat norėčiau pritarti klausimui, kuris tik buvo užduotas. Taigi norėčiau paprašyti, kad pateiktumėte mum e, šiek tiek informacijos apie tai, e, kokios dar liko kliūtis, aš turiu galvoje abipusės ir Ukraina, Europos Sąjunga. E, taigi, kad šiomis tikime gal galėtume iš tikrųjų jau e, formaliai pabaigti mūsų susitarimą dėl sutarties. Taigi dabar e, žodis ponui Adrianui Sebastian, kuris taip pat parlamento narys. Labai ačiū, ponas pirmininkė. Labai ačiū panui komisijos nariui už pranešimą, jis buvo puikus. Jūs sakėte, kad nedirbate vakume, žinoma, jūs paminėjote krizę, irgi suprantama, tačiau norėčiau paklausti, ar nereikėtų kalbėti taip pat apie konkurenciją. Kai aš kalbu apie konkurenciją, tai aš turiu galvoje Europos Sąjungą ir e, na, kitus dalyvius, tame tarpe ir Rusiją. Ir todėl ar mums nereikėtų na, judėti greičiau, tai yra pasiekti greičiau uh, sustarimą dėl visų uh, mūsų sutarties Ukraina dalykų, uh, kad Ukraina ir toliau linktų <laughs> link Europos Sąjungos. Na, politinės kontekstas Dabar m, mm, liktai neleidžia mums to padaryti. Norėčiau paklausti, ar politinis kontekstas šitas nedaro, a, s, nekeičia padėties, kad a, tas sutartis tas turėtų būti tiesiog privaloma tokiame politinėme kontekste. Ir mūsų dėrybos a, turėtų būti pavyzdys, kaip mes galime padėti na, tiesiog Mm, Ukrainai derinti savo įstatymus ir taisyklės su ES. Ačiū. Ačiū už klausimus, ačiū pana komisijos nariui sutikusiam keletą minučių dar pabūti su mumis, kad galėtų atsakyti užduotus klausimus. Ačiū, panas pirmininkė, ponios ir ponai. Na, NVS šalis, e, žinoma, gali sudaryti sudartis priklausomą nuo jų ekonomikos prioritetų. Tai gali taip pat ir laisvosios prekybos sutartis darinėti, tai kaip mes e, bandome sudaryti sutartį tokią su Ukraina. E, taip pat kaip tai darėme praeitie, tai manome darysime ir ateityje. Ukraina yra nepriklausoma šalis ir būtent jie turi nuspręsti, uh, o kokias laisvos priekybos sutartys jie nori sudaryti. E, visos tos NVS šalis jau e, sudarinėjo tokias sutartis po to, kai e, buvusi Sovietų sąjunga jau iš čia yra. Turi tokias sutartis. Na, dabar mes kalbame apie septynės kitas buvusias sovietinės e, respublikas, kada bus e, tiesiog sumažinti tarifai e, prekiams ir prekybams ir paslaugoms. Na, Ukraina, Baltarusija, Kazakstanas, Armenija, Kirgizija, Moldova ir Tadžikistanas jau yra pasirašiusios sutartis. Neturime e, visų detalių dėl e, šitų susitarimų. E, Na, tiksliai nežin, dar nežinome, kokios prekes bus įtrauktos, bet tai, um, man atrodo, visą tai skirsis nuo tos laisvos prekybos sutarties, mes, dėl kurio dabar mes daromės su Ukraina. Mm, tikimės, kad metų pabaigoje Uzbekistanas, Azerbaidžanas ir Turkmenistanas taip pat prisijungs tos e, laisvos prekybos e, sutartys turi būti ratifikuotos visų aštuonių šalių e, parlamentuose prieš joms įsigaliuojant 2012 metais. Tai tokia yra padėtis ir aš nematau jokių problemų čia. Tikiuosi, kad tos sutartys e, bus, man atrodo, tokias gilesnės negu e, tos sutartys, kuris buvo pasirašytas tarp andas šalių. Na, dėl asociacijos sutarties. Tai dalis yra, mūsų e, aptariama šita sutartis yra dalis asociacijos sutarties. Ir turi būti, asociacijos sutartis turi būti jau įsigaliuoti prieš laisvos priekybos sutarčiai pradedant veikti. Visada tai buvo, nematau, kad reikėtų tai keisti. Asociacijos e, sutartis, e, na, žinoma, dėl jos turi vykti e, dėrybos. Už ją atsakinga ponia Ašten. Tačiau manau, kad tos asociacijos sutarties pagrindas tai yra ar laisvos, ar laisvos sutarties, laisvos sutarties, o visa ta asociacijos sutartis yra likstūgas. Mes bandysime asociacijos sutartį jau pasiekti, kaip sakiau, iki metų pabaigos. DCFTA ir asociacijos sutartis, dėl jų nesidarame vakume, kaip sakiau, yra tam tikras politinis kontekstas. Tai aš labai aiškiai pasakiau jau pradžioje, dabar mes tiesiog na, kalbame apie pačius sutarties tekstus ir įvairias tos sutarties detalės Na, apskritai, dėrybos lyg ir pasibaigė, tačiau, kad įsigaliūtų sutartis Ukraina turi na, užtikrinti tam tikras politinės sąlygas, kurių reikia. Nereikia slėpti, kad tam reikės laiko ir kad kol kas šitas politinis klimatas ir yra ta kliūtis. Ir kad e, tą kliūtį reikėtų pašalinti, o tai jau yra Žinoma, pono Baroso, ponios Ašten mm, atsakomybės, aš kalbu čia apie ES pusę. Na, kalbant apie konkurenciją su Rusija. Pirmiausia, reikėtų, kad sutartis būtų na, tinkama, tai svarbiausia. Ir aš įsitikinęs, kad negalima, žodžiu, jūs tiesiog pateikti ją paraleliai su visomis kitomis sutartimis, dėl kurių mes dėrėjomės per pastarosius keletą metų žymiai gilesnė, tai lyg naujos kartos jau sutartis. Bet mes nekonkuruojame. Mes tiesiog stebime dabar gilesnę Europos valstybių dalių integraciją. Taip pat mes kalbame apie rytų kaimynų integravimą į ES erdvę. Ir man atrodo, kad tai irgi yra e, labai svarbu ir į tai reikėtų visada atsižvelgti. Na, kalbant dėl žemės ūkio srities. Čia įeina atskiros temos, čia yra SPS, e, man atrodo, e, svarbis rytis, tai sanitarinės normos. Ir tik tai tada galime kalbėti apie žemės ūkio produktų, maisto e, produktų e, importą. Na, yra nemažai o, produktų, kurie jau dingo o, e, iš o, sąrašo. Yra tokių, tokių kurias galima importuoti ir eksportuoti, taikant jam tam tikras kvotas, galbūt sumažintais tarifais. Na, o kai kuriems taikomas aukštesni tarifai. Na, nenorėčiau leistis į detalės čia, bet man atrodo, kad parlamento nariai tiesiog gali susipažinti su jais, kai jau a, galiausiai bus pasiektas tas tarimas, kai tos nuostatos jau bus patvirtintos. Šiandien mes jų detaliai, manau, nesvarstysime. Prieš suteikdama žodį ponui Kliujevui, e, vicepremjerui, norėčiau padėkoti ponui Dekucht ir pasakyti jam, kad e, suprantame, kad e, laikome frontą priekybos rytyje. Я хотел бы э, подтвердить. Aš galėčiau tik patvirtinti viską, kas e, yra susijęs su sutartimi pasirašyta dėl e, e, laisvosios priekybos zonos su NVS šalimis. Tai yra susitarimas dėl priekybos e, ir jau, kaip žinome, daug metų su visomis NVS šalimis buvo pasirašomos tiesioginės rytis e, dėl tiesioginės priekybos. Turime sutartį tarp Ukrainos ir Rusijos, Ukrainos Moldovos, Moldovos ir Rusijos, e, Baltarusijos ir Kazakstano ir panašiai. Kitaip tariant, atskiri tokie dvišaliai susitarimai funkcionavo gana ilgą laiką NVS teritorijoje. O dabar parengtas naujas susitarimas, priimtas sprendimas sujungti visus tuos dvišalius susitarimus viename dokumente, vienoje sutartyje ir ją pasirašyti. Todėl, jeigu mes kalbame apie tai, ar NVS susitarimas kertasi su ES ir Ukrainos e, laisvos priekybos zona, galiu pasakyti aiškiai, ne Dėl to, kas aktualu žemės ūkiui. Mes ketiname visiškai liberalizuoti didžiąją dalį produktų, kuriems yra nustatytos kvotos ES. Pateiksiu pavyzdžių. Pavyzdžiui, grūdinės kultūros. Milijo, 2 milijonai tonų, 100 e, tūkstančių tonų mėsai, 20 tūkstančių tonų cukrui. Eksporto subsidijas ES turės panaikinti ir Ukrainos žemės ūkio produktams eksporto mokesčiai turės būti sumažinti. Pirmiausia, tokiems produktams kaip saulėje gražos ir jautienos gaminiai. Galiu pasakyti, kad dėl žemės ūkio vyko labai rimtos diskusijos, užstęsusios gana ilgai. Ir tiesą sakant, dėl žemės ūkio jau prieš trejus metus pradėjome diskutuoti. Ir tik prieš tris mėnesius buvo pasiektas galiausiai susitarimas. Viskas, e, kas yra susijęs su asociacijos sutartimi laisvosios prekybos e, zonai, e, yra parengta iš mūsų pusės. Kaip sakė komisijos narys Degucht, pasirengimas baigtas, mes pasiekėme susitarimus dėl visų sričių ir laisvos priekybos e, zonos sutartis yra priekybos asociacijos sutarčių sudėdamoji dalis. Todėl mes, ukrainiečiai, esame įpareigoti užbaigti asociacijos sutartį iki šių metų pabaigos nesusitarimas dėl laisvosios priekybos zonos, kaip aš jau sakiau, yra suderintas iš principo e, iki, galutinių, iki visų detalių ir dabar belieka tik ekspertams padaryti techninį darbą. Labai ačiū. Ar ponas Korolits turėtų komentarų, sureaguodamas į klausimus, kuriuos mes išdėstėme? E, ma, ma, mažai tylė, že... E... Aš norėčiau pridurti, kad jeigu tikimės užbaigti laisvos prekybos sustarimą tarp ES ir Ukrainos ir galbūt e, taip pat finalizuoti kitus liberalizuojančius Ukrainos prekybą susitarimus, kurie leis Ukrainai palaikyti geresnius santykius su visais pagrindiniais ekonomikos partneriais. Tai e, man atrodo, kad visi ūkio veikėjai būtų suinteresuoti tuo. Jie norėtų e, turėti galimybės liberaliai prekiauti. Tai yra ES prekybos politikos vienas iš pagrindinių postulatų. Dabar atverime naujas ekonominės galimybės, todėl turėtume šį ekonominės diplomatijos Ukraina procesą vertinti iš tokios perspektyvos. Ačiū, dar liko keltas minučių pagal mūsų darbo tvarkę prieš pradedant e, antrajai pasikeitimų nuomonėmis daliai. Todėl aš norėčiau paklausti gerbiamų parlamentarų ir svečių, ar turėtumėt klausimų ponui Kliujevui. Atrodo, kad ne yra vienas e, klausimas. Ponas Kowal. Rzecz, która mnie w naturalny sposób bardzo interesuje. Aš norėčiau šiek tiek giliau e, pasidomėti, nes man vienas rytis itin rūpi. Europos parlamento nariai turi teisę klausyti detalesnius klausimus negu kiti ar iš ES ar iš Ukrainos pusės iškyla kokių rimtesnių kliuvinių sudaryti tą asociacijos sutartį. Kiek matau, Pavlas Zaleskis kažką bando pasakyti, bet aš jo negirdžiu. Aš norėčiau, kad iš šio posėdžio išeidami mes žinotume viską iki galo ir būtume ramus. Ar yra kokių kliūčių ar ne? Helmut Scholz. Helmut Scholz. <clears throat> Ačiū, aš kalbėsiu vokiškai. Aš turiu klausimą, kurį norėčiau adresuoti gerbiamam vicepremjerui ir Lenkijos ministrui. Jūs kalbėjote šiek tiek anksčiau apie intelektinę nusavybę. Žinant kiek pasiekta rengiant susitarimą dabar. Ar jūs galėtumėt pasakyti, kad Ukraina pasirašys ir intelektinės nusavybės apsaugos susitarimą? Ar apie tai bus kalbama numatomame priimti tekste? Ar Ukraina turi savo nuomonę apie Rusijos federacijos ar kitų valstybių toje, tame regione e, poziciją dėl intelektinės nusavybės. Ar tai e, bus iššūkis ateities bendradarbiavimui tarp Ukrainos ir ES? Adrian Sebastian again. Uh, very, very... Adrian dar kartą. Labai trumpai kalbėkim, nežaiskim čia jokių žaidimų. Mes visi žinom, kad yra kliučių. Aišku, kad žinom. Bet pagrindinė problema, kaip tas kliūtis apeiti. Ar tą galima padaryti mokant ukrainiečius iš ES aukštybių, bandant pareikalauti, kad jie darytų tai, ko mes norime? O gal reikėtų pasiūlyti tokią bendradarbiavimo sistemą e, teismų srityje, aš nekalbu tik apie prekybą, kad mes geriau suderintume teisės aktus toje srityje. Mes žinome, kad čia yra problema, žinom, kokia ta problema, bet susėdami priekybą ir tam tikro teismo, tam tikrą bylą, mes e, nueisime labai neteisingų kelių, organizuodami tokį bendradarbiavimą. Galbūt mes netgi prarasime galimybę e, išlikti konkurencingiems. Atsiprašau už pasisakymą, bet man akivaizdu, E, kur yra kliūtis. Bet kliūtis ir mūsų mentalitete egzistuoja ir tame narcicizme, e, kurį mes kartais demonstruojame. Ačiū. Pone Kliujev, prašom. Sakykit. Спасибо за очень хорошие интересные вопросы. Я готов на них ответить. Ačiū už labai įdomius e, klausimus. Aš esu pasirengęs juos atsakyti. dėl tų kliūčių, kurios, kurių dar išlieka pasirašant e, laisvos priekybos e, zonos ir asociacijos sutartį. Taip, politinių problemų išlieka ir aš sutinku, kad tas politinės problemas artimiausioje ateityje reikės išspręsti. Ukrainos prezidentas kartu su parlamentu dabar rengia problemos sprendimą ir tai bus padaryta artimiausių metų. problemą išspręsti mes matome skirtingų būdų, skirtingų galimybių ir tikimės, kad e, problema bus išspręsta greitai ir nebeliks jokių kliūčių pasirašyti asociacijos sutartį ar sutartį dėl laisvosios priekybos zonos. Antra. Dėl intelektinės nusavybės. Mes pasirašėme ir e, dar pasirašysime visas konvencijas susijusias su intelektinė nusavybė. Šiuo metu baigiame suderinti savo teisės aktus e, šioje srityje. Ir viskas, kas yra susijęs su intelektinė nusavybė, yra aptarta e, laisvosios prekybos sutarties dokumente yra atskiras skyrius tam skirtas. Turbūt jums labiausiai rūpi geografinių denominacijų problema. Pavadinimai. Taip, su komisijos nariu Degucht mes apie tai kalbėjome ir pasiekėme konsensusą dėl geografinių pavadinimų. Yra produktų sąrašas, numatytas pereinamasis laikotarpis, per kurį padėtis bus sutvarkyta. Ačiū. Of... Dėkoju, baigiame pirmąjį klausimų raundą. Labai norėjau padėkoti ponui Kliuevui už atsakymus. Dėkoju, kad prisidėjote prie diskusijos. Labai jums ačiū. Viso gero. Dabar tęskime. Išklausėme politikų, o dabar išklausykime, ką mano ekspertai. Ir turbūt didesnio eksperto nei tas, kuris atvyko iš Lenkijos, nerasime. Kalbu apie profesorių Marką Dabrovskį, buvusi socialinių ir ekonominių mokslinių tyrimų centro vadovą, buvusi ministrą, buvusi Lenkijos parlamento narį, kuris domisi rytų ekono, šalių ekonomika, taip pat dalyvauja formuojant rytų šalių ekonomikos politikos rytis ir daug prisidėjusi prie šio susitarimo rengimo. Taigi, žodį suteikiu Jums, prašau. Labas rytas. Dėkoju komitetui, kad pakvietėte mane į šią įdomią diskusiją, šį svarbų susitikimą. Šiandienos prezentacija remiasi e, dokumentu, kurį parengėme kartu su kolege. Mes atlikome tyrimą, simulaciją ir trumpai dabar apžvelgsiu to tyrimo rezultatus rėmėmės empiriniais tyrimais ir kitų tyrimų duomenimis. Taigi, leiskite man pradėti nuo tam tikrų faktų. Taigi, priekyba su Ukraina, tai yra Ukrainos priekyba ir eksportas. Duomenys paimti iš statistikos departamento Ukrainoje. Ir matome, kad ES šalis yra antroje vietoje po NVS šalių priekybos rytyje. Čia matome, kaip kito eksportas į ES valstybės, jis metams bėgant šiek tiek mažėjo tai galbūt lėmė energijos kainos didėjimas. Bet galiu pasakyti, kad Ukraina neprekiauja su, pažiūrėjau, Šiaurės Afrikos šalimis, taigi pagrindinės partneris išlieka tos pačios. Priekyba su Rusija ir NVS šalimis yra didžiausia. Taip pat auga priekybos dalis su Kinija. Matome didėjančias tendencijas šioje srityje. Dabar Ukrainos prekybos su Europos Sąjunga diagrama. Matome, kad eksportas mažėja. matome tendenciją mažėjimo nuo 2000 iki 2008 metų, bet nuo 2008 vėl eksportas didėja iš Ukrainos Europos Sąjungos šalis. Gana greitai matome kreivį kyla į viršų. Po 2009 metų vėl matome stabi, stabilę eksporto tendenciją. Dabar, jeigu konkrečiai prekes įvardintume, tai matome, kad daugiausia eksportuojama metalo, geležies. Čia galime kalbėti apie eksportą ne tik ES valstybės, bet ir į kitas šalis. Taip pat įvairios žaliavos. eksportuojamos. Taip pat elektros įrengimai bei technika. Žemės ūkio produkcija bet čia išsiskiria eksportas į NVS šalis ir ES šalis. Akivaizdu, kad žemės ūkio produkcija iš Ukrainos į ES valstybės tikrai dar nepasiekė to optimalaus lygio. Dar išlieka tos pagrindinės kliūtis priekybai žemės ūkio produktais. Kita skaidrė - importas į Ukrainą iš ES šalių. Duomenis 2010 metų. Jeigu pažiūrėsime į duomenis 2007 metais, tai tuomet mašinos ir mechaniniai įrengimai sudarytų dar didesnę dalį nei 2010-aisiais. Dėl krizės šis skaičius dabar yra mažesnis. Bet importas šioje srityje atsigauna, matome vėl didėjimo tendenciją. Kalbant toliau apie tą gilų ir išsamų laisvos priekybos susitarimą, Noriu priminti, kad ekonominėje literatūroje rasime skirtingų apibrėžimų, kaip yra apibrėžiama ši gili ir ištami laisvos prekybos sutartis. Ir čia matote, kad galima susidurti su tam tikru neiškumu kai, kaip apibriežti reikėtų šią sutartį. Kartais ši sutartis vadinama dalinė, nepilna, kai kalbama apie laisvos prekybos sutartį. O kai kalbame apie gilį ir išsame laisvos priekybos sutartį, tai kalbame taip pat ne tik apie muitų panaikinimą bet ir apie kitus aspektus, tai yra nemuitinių kliūčių panaikinimą, techninių kliūčių panaikinimą prekybai. Ir tai yra labai svarbus šio susitarimo sudedamieji dalykai. Taip pat daug dėmesio skiriama investavimo režimo liberalizavimui. Tokio pobūdžio sutartyse dažniausiai dėl taip pat dėmesio skiriama institucijų harmonizavimui, pripažinimui bei e, taisyklių harmonizavimui. Taigi, kalbant apie šį gilų ir išsamų laisvos priekybos susitarimą, kuris yra rytų partnerystės dalis, galiu pasakyti, kad tai yra susitarimo pasirašytojo paskutinio 20 90-metyje išdava ir taip pat 2004-2007 metais buvo pasirašytas stabilizacijos asociacijos susitarimas su Ukraina ir Balkanų valstybėmis. Taigi mes remiamės jau tą sėkmingą turimą patirtimį. O dabar trumpai pasakysiu, ko mes tikimės ir kokie yra numato, kokia yra numatoma nauda to gilaus ir išsamaus laisvos prekybos sustarimo. Visų pirma, leiskite paminėti ekonominės priežastis, tai yra ta ekonominė nauda. Turbūt akivaizdu, kad kaštai Ukrainai bus didesniniai Europos Sąjungai dėl įvairių priežasčių. Galbūt visų pirma dėl to, kad to partnerių asimetrijos, kai kalbame apie ekonominį potencialą ir priekybą. Prieš tai matytoje grafoje matėte, kad maždaug trečdali viso eksporto iš Ukrainos sudaro prekybą su ES šalimis, o ES prekybos sistemoje eksportas į Ukrainą sudaro tik vieną procentą. Taigi Ukraina gaus teisę ir geresnė prieiga prie ES šalių rinkos, bus užtikrinta gerovė, taip pat bus modernizuota ekonomikos struktūra, taip pat liberalizuotas investavimo režimas, taip pat sukurtas stabilesnis ekonominis klimatas Ukrainoje. Ukraina galės prisijungti prie globalios gamybos grandinės. Ir, kaip jau minėjau, bus pagerintas verslo klimatas Ukrainoje ir tai yra labai svarbu, mm, kai kalbame ir apie tarptautinį reitingą, pasaulio banko požiūrį taip pat Europos ekonomikos forumo indeksą, korupcijos indeksą ir daug kitų rodiklių. Kol kas situacija Ukrainoje nesikeičia pastaruosius 15 metų, taigi šis iššūkis yra nemažas ir susitarimo pasirašymo nauda didelė. Tikimės, kad situacija būtent tai ir pagerins. Bet turime suprasti, kad ne DCFTA, nei asociacijos susitarimas nėra visagalintys ir vaistai, nėra panacėja. Reikia ir kitų priemonių, kurios apima daugiau nei šios sutartys. Taigi, kaip jau minėjau, priekybos ir investavimo aplinka Ukrainoje turėtų būti skaidresnė ir stabilesnė. Tai turėtų pritraukti daugiau investicijų, užtikrinti stabilumą ir suartinti Ukrainą su Europos Sąjunga. Čia matote potencialę DCFTA sutarties naudą. Čia remiamės įvairiais šaltiniais įvairiais istoriniais tyrimais. 2006 metais prekybos generalinio direktorato atliktų tyrimo duomenimis, kai buvo paimti duomenis net iš 2001 metų ir tyrimas buvo atliktas 2006, matome, kas buvo ka, numatyta. Kitas tyrimas buvo atliktas. Rotterdame buvo atliktas poveikio vertinimas ir tai turbūt pati išsameusia studija šiuo klausimu. 2009 metais taip pat šiuo klausimu tyrimą atliko François ir Manšin. Gaila, kad nėra laiko smulkiau aptarti jų išvalgas ir kokius statistinius duomenys jie naudojo. Problema ta, kad visi atlikti tyrimai, išskyrus paskutinį Movčan ir Sportjuk, rėmėsi gan senais duomenimis. Tai yra 2001, 2004, 2007 metų. Tai yra prieš Ukrainą įstojant į PPO ir prieš krizę. Taigi labai atsargiai reikėtų vertinti šių tyrimų duomenis. Bet kokiu atveju nauda galbūt bus mažesnė, bet bet kokiu atveju teigiama labai sunku nustatyti konkrečią naudą konkrečioms ES valstybės narėms. Galima tik spėti, kad kai kurios valstybės narės gaus daugiau naudos, tai yra tos, kurios aktyviau prekiauja su Ukraina. Kai kalbame apie įtaką se, visam sektoriui dar sunkiau yra prognozuoti situaciją, nes ji labai dažnai ir greitai kinta. Pavyzdžiui, Emersono atliktas tyrimas paremtas seni, senais duomenimis, bet iš esmės matome, kad, pavyzdžiui, metalurgijos sektorius Ukrainoje, taip pat tekstilė, gamyba. Šie sektoriai turėtų sulaukti daug teigiamo poslinkių pasirašus sutartį. 2007 metais atliktas tyrimas sako, kad cukraus pramoniai tai bus naudinga buvo nustatyta, kad nauda bus teigiama, bet netokia reikšminga, netokia ženkli. Šiandien daug buvo kalbėta apie dėrybų procesą. Galiu pasakyti, kad viešai nėra pateikta turinio, koks yra dėrybų turinys. Taigi galime tik pabandyti įvardinti tuos pagrindinės karštas temas, kuriomis yra kalbamasi. Tai būtų tarifinės kvotos, taip pat mašinų pramonės Ukrainoje protekcionizmas, geografinė, geografinių regionų dalykas, taip pat eksporto tarifų Ukrainoje panaikinimas, energetikos sektoriaus ir bendradarbiavimas šioje srityje, bei laisva prieiga prie ES transporto rinkos. Tai būtų pagrindiniai kontroversiniai dalykai, kuriais buvo, dėl kurių buvo deramasi dėrybų metu dėl DCFT. Bet kokiu atveju noriu pasakyti, kad abi šalis yra suinteresuotos šią sutartimi ir iš šių problemų, iš šių iškilusių kliūčių reikėtų tik pasimokyti ir jomis remtis kitų dėrybų metu. Šiandien išgirdome, kad susitarimo pasirašymas priklauso nuo politinio, politinių dalykų, nuo Uk Ukrainoje. Aš nesu politikos ekspertas, bet akivaizdu, kad politiniai dalykai gali atidėti, sutrukdyti greitam DCFTA pasirašymui, jeigu tos politinės problemos nebus išspręstos, gali visas procesas pris, pristoti. Iš Ukrainos pusės nematau jokių kliūčių. Mm, akivaizdu, kad Ukraina yra suinteresuota pasirašyti DCFTA sutartį. Bet kitas klausimas yra sutarties įgyvendinimas, ypač iš Ukrainos pusės. Yra iš seno dar esančių problemų tai yra susijęs su PPO reikalavimų įgyvendinimais, su problemomis, kurias jau vardino Tartutinis valiutų fondas. Taigi reikia politinės valios apsisprendimo parlamento indėlio ir administracinių galimybių. Kalbu ne tik apie konkrečių teisės aktų prieimimą, bet ir jų įgyvendinimą praktikoje. Dėkuoju. Excellent. Labai ačiū profesoriu už tokį puikų pranešimą. Šitos studijos rašytinė versija, man atrodo, bus prieinama visiems po mūsų susitikimo. Na, Mes tarp mūsų matome du labai didelius ekspertus, kurie susijęs su dėrybomis. Tai ponas Piteris Palaš iš Mansėltis iš kairės. Jis yra Europos komisijos narys. Ir ponas Valerijus Pietnickis kuris yra Ukrainos ekonomikos viceministras. Aš įsivaizduoju, kad žinoma viešai galbūt negali jie kalbėti apie visą susitarimo turinį, bet man atrodo, jie pirmieji bus, kurie na, praneš. A, tai, kas svarbiausia parlamentario nariams. Galbūt galėtumėte tiesiog ką nors pasakyti apie tuos karštuosius tokius taškus, tai, kas buvo paminėta profesoriaus. Taigi, ponas Palaš. Ačiū, ponas pirmininkė. Norėčiau at, pirmiausia padėkoti profesoriui Dobrovskijui. Manau, kad jis iš tikrųjų gana plačiai išanalizavo visą aplinką, visą situaciją susijusią su e, vykstančiamis dėrybomis. Tačiau aš e, norėčiau pasiūlyti porą pastabų. Pirmiausia, kaip jūs jau girdėjote, kad jau svarbiausi, e, svarbiausias problemos, dėl jų buvo sudėrėta tik tai vakar. Taigi lieka tam tikri teisiniai dalykai Na ir atvirai kalbant, Europos, o, iš žodžio, ne visi mes yra matome, matė šitą tekstą netgi parlamento nariai. Taip. Ar tai komplimentas, nežinau, ar e, tai tiesiog pastaba, pana Dabrovskijai, e, detalių nebuvo pateikta na, ne, kai mes kalbame, kad kai dėl kai ko nebuvo sudėrėta, bet sakoma, kad jeigu lieka kažkas, dėl ko nebuvo pasiekta susitarimo, reiškia apskritai susitarimo nebuvo pasiekta. Taigi mes žinoma gausime informaciją per įprastus kanalus. Taigi parlamento nariai turės visą informaciją ir E, toliau e, viešai paskelbsime visas e, susitarimo detalės. Aš jau dalyvauju dėrybėse nuo pat pradžios ir norėčiau konkrečiai kalbėti apie pana Rupertlę, kuris na, jau atsakingas už tą paskutinę, galutinę stadiją dėrybų. Uh, Taigi dabar norėčiau porą labai trumpų komentarų pateikti dėl a, mūsų susitarimo, laisvos prekybos tarimo. Kol kas dar nebuvo pasirašyta su jokia kita šalimi. Ukraina bus pirmoji. E, po to jau žinoma, kai visos dėrybos bus baigtos. Žinoma, yra tam tikrų panašumų su ankstesniais asociacijos susitarimais, bet yra ir tam tikrų skirtumų. Ir šitie skirtumai labiau susiję e, asociacijos susitarime, na žinoma, tai labiausiai susiję, kaip sakiau, su politinė e, šito susitarimo pusė. Kalbame mes apie gana gilę integraciją, apie palaipsnį Ukrainos a, judėjimą link Europos Sąjungos rinkos. Na, ten tai yra e, na, stojimo sutartis, todėl e, kai kurie dalykai ten tai nekalba, apie jas nekalbame, nekalbame apie visiškai laisvą žemės ūkio produktų judėjimą. Na, lygiai taip pat ir apie laisvą žmonių judėjimą. Šitas, šitų laisvių, žinoma, bus pasiekta bet po to, kai pilna integracija bus pasiekta bet e, laisvos prekybos e, susitarimas tai yra tiesiog būdas to pasiekti. Profesoriau, jūs minėjote, kad, žodžiu, duomenys, kuriuos jūs pakeitėme kalbėdami apie tai, kuo bus susitarimas naudingas abiem pusėm, tai tie duomenys yra gana nauji. Kai kuriais atvejais, atvirai kalbant. Žinoma, čia galbūt reikėtų kalbėti ir apie tam tikras problemas, kurios neleis visiškai laisvai pasiekti rinkos. Žinoma, yra tam tikra grupė, taip vadinamų, jautrių prekių. Ir čia galbūt bus šitokie kitokie ribojimai, eksporto ribojimai Ukrainai. 4. Na, e, Lenkijos e, pirmininkavimo metu, a, galbūt pasieks, e, na, daugiau svarbių problemų sprendimo šito sutarimo. Ačiū. O dabar pasiklausykime Ukrainos pusės ponas Pietnieckis, ekonomikos viceministras. Labai ačiū, pirmininkė. Gerbėme ponius ir ponai. Girdėjome nemažai labai įdomių pranešimų. Norėčiau prisijungti prie kitų, padėkojusiu ponio Dabrovskiu už labai įdomų pranešimą. Taip, matėme daug skaičių, daug duomenų apie Ukrainą, apie mūsų prekybą su Europos Sąjunga. Tačiau visi tie uh, tyrimai atlikti galbūt apima daug daugiau. Na, bet tiesiog kaip uh, atsirado, uh, tiesiog kaip pradėjo vystytis šitas susitarimas, kokia jo istorija. Na, iš istorijos ne viską galime uh, suprasti įvairios sąlygos, kurios vedė prie tų santykių, kuriuos matome šiandien tarp Ukrainos ir ES. Galiu paminėti keletą faktų, kurie turėjo įtakos mūsų prekybai. Tikiuosi, kad, kad šitie veiksniai, na, kalbant apie laisvosios prekybos zoną, nebus jie tokie svarbi. Žinoma, Ukraina po tų, kai pasiekė nepriklausomybę tapo nepriklausoma valstybė nare, palikusi buvusią Sovietų sąjungą. Žinoma, jai tai buvo labai sunkus laikotarpis, ypač kuriant savo ekonomiką, savo ūkį. Na, todėl galbūt ir santykiai su partneriais e, gana sudėtingi. Nepriklausomybės pradžioje iš tikrųjų buvo daug įvairių pro, e, pro, problemų, antidempingo e, problemas. Na, e, šiandien netgi keista žvelgti atgal ir pamatyti, kad vis dėlto tam tikros priemonės dar taikomos, tos priemonės, kurios e, buvo įvestos 1985 metais ar vėliau, tai yra metalurgija, kitos rytis, tos prekės, kurių eksportas galbūt nesiekė milijonų dolerių, bet siekė 10-300 milijonų dolerių, jos negalėjo patekti į Europos rinką ir atvimiausioje ateityje, e, tikiuosi įsigalios laisvosios priekybos zonos susitarimas ir manau, kad Europą, iš Europos pusės mes pamatysime e, na, visišką liberalizavimą ir šimtaprocentinį e, mokesčius, kurie buvo taikomi kaip antidempingo priemonė, jų panaikinimą. Mes žinoma suprantame, uh, kad galbūt šios prekės nepasieks ES ir 52 procentų muito mokesčiai buvo visi 1995 metais. Bet tai ne ES rinka, apie ką mes kalbame tada. Žinome, mes galime kalbėti apie ES plėtrą 2004 e, metais Mes e, sveikiname, entuziastingai sveikiname dešimt naujų šal, valstybių narių įstojusių Europos Sąjungą. Na, žinoma, naujos kvotos, e, tai, kas vyko Europos Sąjungoje, Žinoma, įstojus tam naujam narėm Europos Sąjungą mes praradome dalį rinkų. Ir iš duomenų mes galime tiesiog aiškiai pamatyti, kokiais metais, kokios prekės buvo išimtas iš Europos Sąjungos rinkos. Galbūt e, mūsų prekybės apimtis šiandien netokios didelės, kaip norėtumėm, bet žinoma, visi suprantame apie tą politinę situaciją Bet kalbant apie mūsų susitarimą, taigi e, tas apribojimas mūsų eksporto, jis uždedamas tam tikrom prekiam, ateityje mes norėtume, kad e, būtų iš tikrųjų į tai giliau pažvelgta. Mes suprantame, kad tas susitarimas gali būti iš tikrųjų, e, na, gali paskatinti daug sričių. Mes galime kalbėti apie, apie cukrų. Na, jūs kalbate apie kvotas, tačiau e, tos kvotos yra dvigubai mažesnis. Na, e, žinomos šalis, to šalis yra dvigubai mažesnės e, negu Ukraina, gamina mažiau cukraus. E, Ir mes, na žinoma, galėtume prisidėti. Kol kas mes matome iš abiejų pusių tą nulinį prekybą cukrumi. Žinoma, situacija turėtų būti liberalizuojama, tačiau dėja mūsų partneriai kol kas tam nepasiruošia. Dar kas mums kelia rūpesti Žinoma, žiūrint visas lenteles, e, na, galima matyti, kad yra e, tam tikros perspektyvos, kalbant apie žemės ūkį šiandien, tačiau šiandien mes negavome atsakymą į klausimus apie tai, kas įvyks su kvotomis, sakysime, po 10, 15 ar 20 metų. Yra tam tikros tarifų kvotos, bet kas įvyks vėliau, to mes nesuprantame na, labai aiškiau, kas vyks Ukrainoje, liberalizavimo procesai, na, viskas vyksta skaidriai, konkrečiai, tačiau verslas tiek Ukrainoje, tiek ES nori žinoti, kas vyks Europos rink, e, Ukrainos rinkoje. Ne, aš nekalbu apie tai kaip kažkokias neįgiamas susitarimo pusės, tačiau analizuojant visus procesus ir kaip pasižiūrime, kaip svarbu galvoti jau apie įgyvendinimą, o tai įgyvendinimui nepaprastai svarbu žinoti, ką mes tengiamės pasiekti. Na, komiteto narys kalbėjo, kad jeigu kalbame apie atskirus produktų grupės, pavyzdžiui, mėsą, visiškai aišku, kad svarbiausia yra laikytis reikalavimų na, ypač sanitarijos e, sąlygų, kokybės sąlygų, bet tačiau, kai, invest, kai verslas investuoja, kada mes suderiname savo teisės aktus, mes nelabai suprantame, kaip tai gali paveikti galimybę mūsų partneriam pasiekti rinką. Mes tiesiog nederiname įstatymo atskirai su Rusija, atskirai su ES Mes visą tai deriname su ES rinka. Na, tai labai svarbu. Kadangi neturiu daug laiko, tai nenorėčiau plėsti šitą temą. Jeigu sulauksiu klausimų, pasistengsiu rasti atsakymą jam. Prieš pateikdami klausimus profesoriui Dobrovskijui. Norėčiau paklausti, ar yra klausimų e, tiesiog iš auditorijos, kurie norėtų komiteto nariam pateikti klausimus. Nematau kad būtų klausimų. Atrodo, kad viskas aišku. Profesorė Dubrovskiai, gal turėtumėte ką nors pasakyti pabaigai? Žinoma, turėdamas tiek daug žinių apie viską. Labai ačiū. Aš puikiai suprantu, kodėl susitarimo turinys arba tiesiog darybų visos detalės nėra paviešinamos. Aš tiesiog tokių teiginių mm, būdų pateikiau viską tai, kuo viskas remiasi, tai kuo galime remtis, kuo negalime remtis. Antras komentaras liečia tai, ką profesorius Petniskis kalbėjo gal tai, ką aš pasakysiu dabar, bus nuskambės kontroversiškai šioje salėje, bet manau, kad kol kas ta bendroji žemės ūkio politika, kai nebus pakeista iš tikrųjų, markiai tai tiesiog atsiras labai daug apribojimų laisvos priekybos dėryboms. Pavyzdžiui, vienas iš klausimų, kuriuos mes kurias mums pateikė šitos studijos autoriai. Neturėjau laiko pakalbėti apie tai savo pranešime. Taigi, kokios potencinės a, pamokos, pavyzdžiui, kuris buvo išmoktas iš, na, Gruzijos pavyzdžio. Galėčiau duoti jums porą minučių, jeigu norėtumėte apie tai pakalbėti. Ar tiktų dabar apie tai pakalbėti? 2-3 minutės. Galbūt netgi per daug dviejų, trijų minučių. Galiu trumpai pasakyti. E, Gruzija ir Moldova man atrodo, turi panašių įvairių teisinių aktų, kaip ir Ukraina, kaip ir kitos buvusios Sovietų Sąjungos Respublikų. Uh, tačiau jos yra iš tikrųjų kitokios, jos, yra, jos skiriasi nuo Ukrainos ir struktūrinių požiūrių, ir ekonomikos tiesiog apimtimi visą. Aš čia turiu e, galbūt e, paslaugas labiau orientuojasi čia žemės ūkio produkcija. E, taigi, kalbant apie dėrybas, manau, kad bent spėju, kad kils gana sunkių E, klausimų dėl e, įvairių pramonės interesų e, problemų. Ir žinoma, tai ką minėjo ponas Petnickis, kad kils didelės problemos dėl eksporto į ES, pažiūrėjau, Moldova, jeigu eksportuos daržovės arba Gruzijai, tai yra na, vienas iš pagrindinių klausimų. Uh, lygiai taip pat, pavyzdžiui, laisvas žmonių judėjimas, laisvas paslaugų judėjimas. Žinome, kad Moldovoje BVP bent prieš krizę tiesiog na, nukrito per krizę apie 30 procentų. Tai apie 30 procentų tiesiog žmonių iš Moldovas, pavyzdžiui, išvažiavusio iš Moldovas, apie 30 procentų persinčia pinigus į Moldovą. Nagi kalbame apie pasaulio prekybos organizacijos, e, na, darybas su jungtinėmis valstijomis. Taip, bet kalbant apie mažiau išsivyščiusi šalis, e, ypač turint galvoje ES kaiminysės politiką, Tai lygiai taip pat svarbu ir rytiniams kaimynams. Tai fundamentali problema. Iš vienos pusės aš žinoma suprantu, kad tiesiog lygindami laisvos prekybos susitarimus sudarytus anksčiau, jūs esate pasiruošę na, judėti toliau Na, vėl galima kalbėti apie e, pietų viduržėmio jūros šalis, e, galbūt dabar na, tiesiog platesnės jos bus, bet aš puikiai suprantu ir e, tuos nuogastavimus, kuriuos išreiškia poras, ponas Petnickis. Ypač jie liečia tam tikrus atskirus galbūt gamintojus, ypač kada kalbam apie fitosanitarijos, sanitarijos klausimus, kokybės klausimus. Taigi perspektyva visai neaiškiai, kokios kvotos bus po 10-15 metų. Tai iš tikrųjų rimta problema. Ar tiesiog apsimoka e, investuoti į na, šitas visas persvarkas? Nežinoma, reikia taip pat atsižvelgti ir į Rusijos pusę, ne tik Europos pusę. Ačiū. Dėkuoju. Dabar jau artėjame prie e, mūsų seminaro pabaigos. Norėčiau paprašyti nuolatinio pranešėjo Pavelo Zalevską apvedrinti šį renginį. Very much, Vital. Labai ačiū, Vital. Dėkoju visiems už tokį entuzijazmą rengiant šį seminarą. Turbūt visi esantys šioje salėje supranta, kaip svarbu buvo ir tebėra visus šiuos klausimus kelti ir svarstyti, kaip svarbu didinti parlamento informatumą apie šias problemas, nes būtent dabar Europos parlamentui reikia suformuoti savo poziciją dėl DCFTA. Tai dėl tokie renginiai yra labai svarbus. Noriu pasakyti, kad nepakanka būti e, teisiems, svarbu būti teisiems ir laiku. Manau, kad e, šis seminaras turbūt vyksta pačiu laiku. Turbūt pirmą kartą mūsų komiteto istorijoje. Netaip jau dažnai pasitaiko, kad e, per tokio pobūdžio posėdžius e, yra paskelbiama dėrybų pabaiga. Taigi, šiandien mes gavome labai svarbių politinių signalų. Visi kalbėjusiai pabrėžė, kaip svarbu ne tik ekonominių požiūrių, nors tai žinoma išlieka viena iš svarbiausių sričių e, šiandien, kai galvojame apie Ukrainos ekonomikos integravimą Europos Sąjungą, bet taip pat socialinių ir pilietinių požiūrių pasirašyti šį e, pirminį dokumentą. E, taip pat jis turės būti ratifikuotas ir įgyvendintas. Tiesą sakant, siekiama sukurti stabilę, e, besikeičiančią, klestinčią didelę Europos valstybę, kuri dėl palankių pokyčių taps vis svarbesnė ES partnerė. E, kalbėdamas apie šios ES politinės veiklos rezultatus, E, negaliu neprisiminti svarbių pavyzdžių. Prisiminkime Lenkiją. 1992 metais buvo pasirašyta laisvos priekybos sutartis ir asociacijos sutartis su Lenkija. Šiandien 2011 metai. Taigi koks rezultatas? Lenkijos ekonomika visiškai integruota į ES ekonomiką. Ir mūsų BVP vienam gyventojui yra keturis kartus didesnis negu Ukrainoje. Net jeigu mūsų pradinis taškas buvo toks pat, Taigi, e, tas pavyzdys tik parodo, kaip svarbu tą susitarimą deramai įgyvendinti. Ir aš manau, kad mes labai plačiai aptarę šių dėrybų politinį kontekstą. Turime nepamiršti ir susitarimo reikšmės. Aš visiškai pritariu uh, E, komisijos atstovų ir pirmininkančios Lenkijos atstovams. Bet e, būtina atsiminti, kad kalbame apie maždaug 50 milijonų žmonių ateitį. Kalbame apie civilizacijos pokyčius. O taip pat ir apie Ukrainos vidaus politinės darbotvarkės formavimą. Ji turi tapti europietiškesnė. Po to, kai bus e, įgyvendintas e, asociacijos sutarimas ir DSFTA susitarimas, taip pat ir jo įgyvendinimo metu. Galiausiai aš norėčiau kreiptis į komisiją po to, kai šis dokumentas bus sėkmingai E, patvirtintas, mes iš ES pusės turime įgyvendinti laiku tarpinį pereinamąjį susitarimą. Negalime daugiau laukti. Ačiū. Ski. Ačiū, ponė Pavelai Zalevski. Turbūt visi su manimi sutiksite, kad šiandien labai sėkmingai pasikeitėme nuomonėmis ir buvo labai sėkmingas seminaras. Ir ne tik todėl, kad išgirdome pranešimą apie tai, kad baigėsi dėrybos dėl e, gilaus ir išsamaus laisvosios priekybos e, susitarimo. Tai priklausė ir nuo mūsų e, kalbėtojų profesionalumo. Jie sugebėjo labai mm, profesionaliai pristatyti šio susitarimo svarbą. Įsigaliojus Lisabono sutarčiai, Europos parlamentas turi e, pritarti visiems priekybos susitarimams. Taip pat mes turime stebėti dėrybas ir kad gautume kuo daugiau informacijos ir kad geriau suprastume, e, kas, kokios yra vienu ar kitų dėrybų aktualijos, organizuojame tokius e, seminarus kaip šiandien. Aš manau, kad šis seminaras mūsų komitete buvo puikus parlamentinės demokratijos pavyzdys. Visiems labai dėkoju, dėkoju svečiams už tai, kad atėjo su mumis pasikalbėti, dėkoju ypač mūsų komiteto sekretoriatui ir politikos departamentui, kurie leido mm, atlikti organizacinius darbus rengiant šį sustikimą. Ir dėkoju visiems, e, kurie susidomėjo šią renginį ir atėjo. Ačiū. Baigdamas noriu pasakyti, kad pagal saugumo protokolą privalu, kad svečiai turintys lankytojų korteles būtų išlydėti iš e, parlamento. Todėl e, kreipkitės į parlamento darbuotojus, kurie E, lauks jūsų už šios salės durų. Ačiū. Well, thanks, uh, thanks, Professor. So it was quite very